yes Bonjour. Good day. Muy buenos días a todas y todos. Labas rytas. Noriu visus pasveikinti susirinkusius į šiandienos posėdį. Vakarykštė darbo atvarkė buvo labai perpildyta, o šiandien dirbame panašiu tempu. komiteto darbo atvarkė vėlgi yra kupina pranešimų. Pirmiausia, balsavimas dėl 2010 metų biudžeto. Taip pat kalbėsime apie vidaus reikalus ir teisingumo reikalus. Tiesa, balsavimas vyks 9.30. Taip norėtume, kad kuo daugiau komiteto narių dalyvautų balsavime, o pirmasis darbo tvarkės punktas šiandien yra keitimasis nuomonėmis. Dėl Renate Weber pranešimo dėl jurisdikcijos kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimų. Tai antrasis kartas, kai Europos parlamentas buvo paprašytas pateikti savo nuomonę dėl šios teisėkuros iniciatyvos. Taigi mes buvome paprašyti pateikti savo nuomonę. Baigiant parengti šį pagrindų sprendimą, ir parlamentas turi įnešti savo įnašą, rengiant sprendimą. Suteiksiu žodį poniai Renatai Weber. Ačiū, pirmininkė mėly kolegos, šis pamatinis sprendimas buvo ilgai svarstomas. Jis prasidėjo nuo kelių valstybių narių iniciatyvos, lyderiavo tuomet Čekijos Respublika, kuri mm, ir pirmininkavo Europos Sąjungai. Mes parengėme pranešimo projektą, o tada taryba patvirtino visiškai skirtingą teksto redakciją ir kreipėsi į parlamentą dėl konsultavimo procedūros. Mes pripažinome, kad reikia išnagrinėti projektą ir dabar turime ant stalų naująjį, naująją sprendimo versiją. Aš labai atsargiai vertinu šį pamatinį sprendimą, nes e, ekspertai iš e, baudžiamojo e, baudžiamųjų bylų komiteto konsultavosi su ekspertais ir ekspertai pasakė, kad iš tikrųjų sprendimo nereikėtų pateikti būtent tokią redakciją, nes jis neprisidės prie prevencijos ir sprendimo gerinimo. Tiesa ta, kad kol kas mums nepavyksta rasti tekste nieko, kas padėtų išvengti jurisdikcijos kolizijų, ypač bandant priskirti jurisdikciją arba pripažinti teismo sprendimus dėl jurisdikcijos priskirimo. Kas yra e, šios jurisdikcijos kolizijų esmė? Sprendime yra Atsiprašau, nesverdime, o mano pranešime yra daug rekomendacijų pagerinti tekstą ir Libe komitete svarstėme kai kurios klausimus susijusius su žmogaus teisų apsauga ir įtariamųjų apsauga. Noriu aptarti šešis trumpus punktelius susijusius su mano parengtu pranešimu. Pirmiausia, kaip jau minėjau, pamatinio sprendimo projektas nenustato mechanizmo, kuris tikrai išspręstų jurisdikcijos kolizijas. Yra numatoma tik konsultavimosi procedūra, kuri yra teisiškai neprivalomojo pobūdžio. Tiesa, yra numatyti tam tikri terminai, per kurį reikia pateikti konsultacijas e, ir liberado tokių apribojimų, kada reikia pateikti sprendimą, reikėtų įtraukti ir Eurojustą į jurisdikcijos kolizijų prevenciją, nes aš manau, kad Eurojustas yra labiau kompetentinga institucija. Ji turi daugiau galių, kovodama su tarpvalstybinėmis daugiašalėmis nusikalstamamos veikomis ir turi daugiau patirties šioje srityje. Nes tik susitariant e, nebis in, dėl nebis in idem principo, tai yra tai, kad negalima bausti asmens du kartus skirtingose valstybėse už, už tą patį nusikaltimą, nusikalstamą veiką, na, nepakanka. Antroji mano pastaba susijusi su tuo, kad formaliai nuteistas asmuo turėtų naudotis didžiausią kaltinamasis asmuo turėtų naudotis didžiausią apsaugą. Jam reikėtų būti, turėtų būti suteikta galimybė pateikti apeliaciją dėl teismo sprendimo, nes apskundimo teisė yra jo teisė. Kalbant apie kaltinamąjį Aš e, galvoju, kad e, teksto formuluotės yra per aptakios, per silpnos, nes detalės susijusios su atitinkamu asmeniu apima tik adresą, vardą, pavardę, o ne kitus duomenis. Mano pranešime rasite ir keletą pakeitimų, kuriais stengiamasi pasiekti, kad tik teisės saugos institucijoms būtų leista spręsti jurisdikcijos kolizijų klausimus. Tik teisės saugos institucijos ir jokios kitos institucijos, kaip pavyzdžiui teis, tik, atsiprašau, tik teismų institucijos, kaip pavyzdžiui teisėjai, o ne administracinio pobūdžio institucijos. Toks trumpas mano pristatymas. Manau, kad pasiūlymas dėl pamatinio sprendimo neapima negatyviosios jurisdikcijos kolizijos aspekto. Manau, kad Komisija turėtų įtraukti ir šį klausimą į sprendimą. Kas vakar dalyvavo posėdėje, žino, girdėjo, kad aš paklausiau Švedijos teisingumo ministrės apie tam tikrus netitikimus tarp šio teksto ir tarp uh, bylos perdavimo. Aš manau, kad reikėtų suvienodinti abiejų dokumentų nuostatas. Bylos perdavimas baudžiamajame procese, tas dokumentas yra parengtas daug geriau, pateikti sprendimai yra e, tinkami, labiau akcentuojama pagarba žmogaus teisėm. Idealu būtų, jei taryba pakeistų pasiūlymą dėl tarybos pamatinio sprendimo redakciją, tačiau kol kas dirbama labai greitai, siekiant kuo greičiau šį sprendimą priimti. Tačiau turime suprasti, kad parlamentas patvirtindamas mano pakeitimus galėtų siūsti žinę tarybai, kokią toks sprendimas parlamentui yra svarbus. Aš tikiuosi, kad taryba ir komisija galėtų vis dėlto sukonkretinti pasiūlymo redakciją. Dėkoju. Thank you, Mrs. Weber. We thank you for your work. Any comments on that? Dėkoju, ponė Weber, dėkoju už jūsų komentarus. Ar kas nors turėtų komentarų? Okay, seems that First to raise a hand, Mrs. Lutford, please. Pone Lutford, pirmoji pakėlė ranką, prašau. Nenorėjau užbėgti už žokių šešėlėms pranešėjams. Norėčiau padėkoti Renatai Weber už gerai atliktą darbą mm, šią temą. Ir aš taip norėčiau apžvelgti MERS komiteto komentarus jie yra netgi griežtesni negu tai, ką pasakė ponė Weber. Dabar kalbėsiu apie paskutinę jos pasakytą pastabą. Iš tiesų yra labai neįprasta situacija, kai nėra nuoseklumo tarp procedūrų, tarp baudžiamo proceso perdavimo, traktavimo. Įdomu, e, kaip tarybai tai žiūri. Žinoma, Europos parlamentas ir šis komitetas mes nesam tobuli, Tačiau mes labai laukiame, kad Lisabonos sutartis būtų pradėta taikyti ir kad būtų galima taikyti e, teisės saugos procedūrą. Mes tikimės, kad padedant skaidrumo principui, vertinimams, mums galbūt pasiseks e, išvengti kai kurių problemų, jau neminint apie e, teisės akto įgyvendinimą. Iš tiesų, kokia yra tarybos darbos kokybė, kyla klausimas, jeigu taryba negali užtikrinti nuoseklumo. Esminiai dalykai, kuriuos pasakė pranešėjai, aš jiems pritariu ir ją remiu. Kai kurios nuostatos šiame dokumente yra tiesiog juokingai silpnos. Pavyzdžiui, 11 pakeitimas 12 straipsnė, ten yra kalbama, kad taryba ten sako, kad kad atsakymas į užklausimą, į informacijos suteikimą turėtų būti pateiktas be bereikalingo vėlavimo. Ką tai reiškia? Tiesa yra buvę tokia atveju, pavyzdžiui, viena valstybė narė Italija dviejus metus dėlisi atsakyti į pateiktą užklausą. Tačiau čia reikėtų nustatyti konkretų terminą, per kurį reikėtų atsisakyti. Mes siūlome 15 dienų tą laikotarpį, per kurį reikėtų atsakyti. Tai turėtų būti aiškiai nurodytas standartas, terminas. Toliau. 14 pakeitimas. Vietoj to silpno neiškaus formulavimo kur yra kalbama apie visas bylos aplinkybės, kurios yra laikomos susijusios su nagrinėjimo, nagrinėjimo byla. Manau, kad čia turėtų būti labai konkretų specifiniai kriterijai numatyti, kuriuos reikėtų atsižvelgti, priimant sprendimą dėl jurisdikcijos. Toliau. Žinoma, pranešė yra visiškai teisi, sakydama, kad į konsultacijas reikia traukti euro justą. Ir tai yra kaip prieš per tą dabartinį formuluoti, kur taryba sako, kad konsultacijos neturėtų atmesti galimybės tiesioginių konsultacijų su Eurojustu. Ir vėlgi, kokia po galais yra vertė tokio apgailėtino formulavimo. Kodėl, kamgi mums reikalingas Eurojustas, jeigu mes neketiname pasinaudoti jo e, paslaugomis. Mes turime stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Čia niekas, žinoma, nekalba apie nacionalinės teisės pakeitimus. Mes tiesiog kūrime tokią teisinę sistemą, kuri bendradarbiautų tarpusavėje, užtikrintų sąveiką, kad nusikaltėliai negalėtų išvengti teisingumo. Aš tikrai esu labai supykusi dėl, šios, dėl šių dokumentų. Mes priima vis daugiau teisės aktų, Ir vis dėlto stinga visiškai elementaraus bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Teisės aktai nėra gyvendinami, jie nėra perkeliami į nacionalinę teisę. Taigi, valstybėms narėms reikia būtinai tai pranešti ir reikia reikalauti šio atsakomybės. Ir pranešėja Renata yra visiškai teisi, čia nurodoma procedūrinės garantijas. Konsultacijos turi vykti pranešant, informuojant kaltinamuosius ir teisėjus. Ir kaltinamiai privalo turėti teisę pateikti apeliaciją. Negalima jų visiškai išbraukti iš to viso proceso, su kuriuo yra tiesiogiai susiję. Dėl to čia yra kalbama apie procedūrinės garantijas. Per pastaruosius ketverius metus mes to siekiame ir tikiuosi, kad pirmikant švedės valstybei bus pasiekta reikiam rezultato. Ačiū. Ačiū ponia Lutford. Manau, kad dar yra narių, kurie laukia pasisakyti. Kaip sakiau, balsavimas dėl biudžeto bus 9.30. Taigi Prašau nariams laikytis trijų minučių laiko rimito, kai jums yra suteikiama žodis pasisakyti. Pone Makovai, prašau. Thank you. Um... Ačiū. Aš buvau paskirta šešėlinė pranešėja dėl šio pranešimo iš EPP frakcijos. Trumpai priemonės, kurios, kurias numato šis sprendimo projektas, yra, kalbam, yra naudos tam, kad tas ta pačia tema, dėl tos pačios bylos nebūtų vykdoma e, nagrinėjimo byla dviejose valstybėse narėse paraleliai. Taip pat yra siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojamas teisingumas, tinkamai vykdomas teisingumas ir būtų išvengta juridikcijos kolizijų. Valstybių narių e, institucijos e, ieško sprendimų, žinoma, yra nesutarimų tarp to, kas turėtų atlikti e, bylos nagrinėjimą, tyrimą, ypač kalbant apie tarp valstybinės narės, kurios gali sukelti tokias situacijas, tokias kolizijas. Ir mes visi pritarėme, kad tai reikia reglamentuoti. Pradedant bendradarbiauti, pradedant komunikuoti tarp institucijų ir valstybių narių. Mes sutarėme, kad reikia tikslesnių sprendimų, juos reikia tiksliau suformuluoti, išvengiant neteisingo supratimo, neteisingo interpretavimo ir tokių sprendimų, kurie netitiktų teisingumo vykdymo tikslų. Aš sveikinu idėją, kad būtų nustatyti procedūrų terminai ir kad institucijos turėtų pateikti atsakymus per numatytus terminus Tačiau mes patikėme pakeitimus, kurie užtikrintų ir teisingumo, ir kaltinamųjų teisės, kad tos teisės būtų užtikrintos, pavyzdžiui, dėl paralelinės jurisdikcijos savokos, kalbant apie ikiteisminį tyrimą ir bylos nagrinėjimo etapą. Pradinėme tyrimo etape reikėtų keistis informaciją policijos e, tarnybų lygių. Policija, kurie atlieka tyrimą, turėtų galimybę keistis informaciją ir tai reikėtų sveikinti, nes tai yra visų. E, tai atitiktų visų interesenus ir kaltinamojo, ir teismų, kurie nagrinėja tą bylą. Dabar jau sustosiu, nesuprantu, kad laikas spaudžia. Mes pateiksime savo pakeitimus taip, kaip yra nurodyta pagal nustatytus terminus. Ačiū. Dėkoju poniai Makovei. Priminsiu, kad galutinis pakeitimų pateikimo terminas šiam pranešimui yra rugsėjo 9 diena. Ketinau paskelbti tą informaciją ir um, dar posėdžio pabaigoje. Ponas Albrecht, prašau. Bandysiu kalbėti trumpai. Iš esmės pranešimas yra geras, nes piliečiams reikia vieningos teisės sistemos, reikia kažkaip stengtis e, suvienodinti įvairius teisės standartus skirtingose valstybėse narėse. Reikia numas, numatyti tam tikrus e, bendrus standartus, ypač kalbant apie teismo sprendimų pripažinimą. Mums reikia demokratinio požiūrio, reikia mažiausių standartų, mažiausių teisinės apsaugos standartų, kurių galėtų reikalauti mūsų piliečiai. Taip pat reikia užtikrinti, kad nebūtų jokių kalbinių barjerų baudžiamojo proceso metu. Jau įtariamieji turėtų turėti teisę gauti visą reikiamą informaciją. Mums pranešimas yra visiškai priimtinas. Dėkoju. Panašu, kad daugiau komentarų nėra. Ir manau, dabar reikia žodį suteikti pirmininkančios valstybės atstovams ir taip pat komisijos atstovams. Taigi kviečiu ponę Asondeber, kuri yra Švedijos atstovė. Man atrodo, ji yra atvykusi į mūsų posėdį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu klausiausi diskusijų. Mes laukiame, kuomet parlamentas parengs nuomonę apie jurisdikcijų kolizijas pagrindų sprendimui Ir šis pagrindų sprendimas yra susijęs su e, bylos perdavimo tarybos sprendimu. E, Ta klausimą kėlė ponė Weber ir kartu su ministre ponė Ask e, diskusijose vakar vėl irgi buvo iškeltas tas klausimas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mano ministrė kalbėjo apie tų dviejų pagrindų sprendimų sąsajas. Jo, jie, aišku, tarpusavėje yra susiję, bet vienas nuo kito na, nepriklauso. Jie kaip ir yra panašus, panašias rytį reglamentuojantis sprendimai, tačiau jų taikymos rytis ne, nebūtinai yra tokia pati. Jie vienas kitą kaip ir papildo. Kaip baronienė Latford minėjo, labai svarbu susijęti šios darbus kartu su kitais dokumentais, kurie reglamentuos teisiamųjų teisės ir panašiai. Taigi laukiame tolesnio bendradarbiavimo su parlamentu, primant sprendimus ateitie visais šiais klausimais. Dėkoju. And... Ačiū. Europos komisijos vardu, ponas Andrėjas Agart. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą, kurį dabar detaliai analizuojame. Dėl sprendimo dėl pagrindų, dėl tos nuomonės, kuri parengta dėl pagrindų sprendimo, dėl jurisdikcijų kolizijos mums yra priimtina, e, tačiau tai yra tik tai pirmasis žingsnis sprendžiant jurisdikcijų kolizijas e, baudžiamosiose bylose. Ir komisija ketina pristatyti platesnį pasiūlymą vėlesnėme etape. Dėkoju. Yes, again, Mrs. Weber for concluding. Taigi, ponė Weber, apibendrinkite diskusijas. Ačiū pirmininkė. Turime numatyti pakeitimų pateikimo galutinį terminą ir, aišku, bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais tam, kad suderintumėme mūsų komiteto nuomonę. Dėkoju. Dar kartą ačiū. Dar priminsiu, kad galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 9 diena dar turime šią ir kitos savaitės kelias dienas tiems darbams užbaigti. Dėkoju. So. Yeah. As announced. Kaip ir buvo paskelbta pradžioje, atėjo laikas balsuoti dėl biudžeto. Aš manau, kad mes ne, nemažai padirbėjome ir dabar galime pereiti prie balsavimų. Balsuosime dėl kiekvieno pakeitimo. Tačiau, kiek suprantu, yra procedūrinė taisyklė e, mūsų vidaus reglamente, darbo taisyklėse, kurioje yra teigiama, kad aš pats, kadangi esu pranešėjas, rengiant dėl biudžeto, nuomonę dėl biudžeto eilučių ir dabar balsuojant aš matyt turėsiu perduoti pirmininkavimą kažkam kitam, kadangi yra balsuojama dėl mano dokumento ir, ir norėčiau pakviesti ponę Intveld užimti mano vietą ir pravesti balsavimą. Ačiū Jums labai. Ah, no. I, I see. I think the first, <laughs> the... Pirmasis vicepirmininkas pirmoji vicepirmininkė yra ponė Inga. Inga King ir man atrodo yra pasirengusi perimti mano vietą. <laughs> Okay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 Prašau visų dar kartą pasiruošti balsavimo korteles, jas pasiruošti, jas įdėti į balsavimo pratą. Atsiprašau, ponė pirmininkė, neatsinešiau savo kortelės, turiu tik senąją, kuri jau neveikia. Ar galėtumėte tiesiog užfiksuoti, kad mano balsas visų balsavimų metu bus toks pats kaip mano kitų delegacijos narių? Tiesiog pasižymėkite tai. Atsiprašau, kad taip atsitiko. Ponas Dijas Devera. Pone pirmininkė, Ta pati problema, kaip ir baronieniai Latford. Taigi balsuosiu taip, kaip balsuojas mano politinė frakcija. Ponas Busutil. Panašu, ponė pirmininkė, kad nemažai parlamentarų yra neatsinešę balsavimo kortelių, taigi prašau jūsų atsižvelgti ir į tų, kurie neatsinešę kortelių e, balsą ypatingai kai yra baigiamas balsavimui skirtas e, laikas elektroniniu būdu. Viskas bus tvarkoje, sako pirmininkas. Užregistruosime tuos balsus. Sì, uh, eh, Irina, you come here. <laughs> Irina, you come here. Will you do my vote?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 Let's start. Uh... Taigi, pradėkime balsavimą. Labas rytas dar kartą visiems. Nemažai yra dokumentų, nemažai puslapių. Taigi, siūlau štai ką, jeigu visi pritarsite. Dar vienas asmuo, sako pirmininkė, neturi kortelės. Uh, Taigi, jeigu visi pritarsite, galime balsuoti dėl visų pakeitimų, kurie atkuria preliminaraus biudžeto projektą 2010 metams kartu, išskyrus tuos pakeitimus, tas biudžeto eilutes, kur, kur yra pasiūlyta ke, keli pakeitimai. Jeigu tam pritarsite, tuomet galėsime perėti iš karto prie penktojo puslapio. Taigi turite pakelti rankas dabar tie, kurie pritarė, kad būtų balsuojama dėl kelių pakeitimų kartu. Aiški dauguma tam pritarė. Puiku. Taigi dabar klausimas yra štai koks. Kas už biudžet, tas biudžeto eilutės, kurios atkuria preliminaraus biudžeto projektą, iki, čia yra visi pakeitimai, iki penktojo puslapio balsavimo sąraše. Už visas tas biudžeto eilutės kartu. Kas už? tos pakeitimus. Kas prieš? Vienas prieš. Kas susilaiko? Vienas susilaiko. Ačiū. Dabar iš karto periname prie penktojo puslapio. Dėl biudžeto eilutės 18.02.03.01. 56-56 mūsų komiteto pakeitimas. Libe komiteto pakeitimas, aš paminėsiu būtent komiteto pavadinimą. 5656 pakeitimas, penktame puslapyje, kas už šį pakeitimą. Kas prieš? Atmesta. Dabar 5652 pakeitimas. Kas už Kas prieš? Aš manau, būtų geriau, kad tie, kurie turi kortelę, ją pasinaudotų ir po to turėsime suskaičiuoti tik tai tų, kurie neturi kortelių balsus, pakeltas rankas. Taigi aš pradedu balsavimą dabar, skelbiu. Balsavimą pradėta. Balsuojame dėl 5652 pakeitimo, balsuojame elektroniškai. Prašau spausti mygtukus. believe that you uh, are... Okay, 36 uh, vote. 36. Neveikia, sako pirmininkė. Gerai, baigėme balsavimą. Dabar pažiūrėsime, kur, kur čia problemos yra. Kažkokių tai techninių problemų yra. Tiesiog toks, galbūt tokį techninį balsavimą turime surenkti, kad pažiūrėtumėme, kaip viskas čia veikia, kaip ta sistema čia veikia. Taigi dar kartą skelbiu balsavimą iš naujo, nes mano, pavyzdžiui, kortelė aparatas neveikia, ten yra problemų irgi panašu, kad. Atsiprašau, sako pirmininkė, nėra lengva balsuosime. Tiesiog per daug aparatų neveikia šiandieną ir ta sistema nepasiteisina. Taigi dar kartą balsuojame dėl 5652 pakeitimo keliame rankas, kas už. 25 už, kas prieš. Dvidešimt prieš. Ar yra susilaikančiųjų? Panašu, kad ne. Dėkoju. Toliau. 5643 pakeitimai. Kas už? Pakeitimas. Kas už? Prieš tai buvęs pakeitimas buvo patvirtintas. Patvirtintas 5652. Dabar 5643 pakeitimas. Kas už? Atmestas. Kas prieš, sako pirmininkė. <laughs> Susilaikė priimta. Dabar pakeitimas 5648. Kas už? prieš tai buvęs pakeitimas tiesiog atkrito automatiškai, dėl jo balsuoti nereikia. Dėl to, kad prieš tai buvęs buvo patvir... patvirtintas. Dabar kas prieš? Priimta. Dabar 5664 pakeitimas. Balsuojame tik dėl pastabų. Kas už? Septyniolika už, kas prieš? Atmesta. 23 balsavo prieš. 5, 6, 5, 8 pakeitimas. Penki, šeši, šeši, keturi pakeitimas, tikriname dar rezultatus. Dvidešimt 20 balsavo už, 23 balsavo prieš. Dėl to jis yra atmestas. Kitas balsavimas 5, 6, kitas pakeitimas 5, 6, 5, 8. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Atmestas. Dabar 5644 pakeitimas ir yra prašymas balsuoti dėl atskirų to pakeitimo dalių atskirai. Pirmiausia, dėl skaičių. Balsuojame dėl skaičių. Būtent dėl 2 milijonų papildomo finansavimo vietoj 5 milijonų. 2 milijonais, o ne 5 milijonais padidinti, tai kas už šį siūlymą? Kas prieš? Atmestas. Atmesta. Dabar dėl kitos dalies balsuosime. Balsuosime dėl 5 milijonų. 5 milijonų. Kas už? Kas prieš? Priimta. O dabar dėl trečiosios dalies, tai yra komentarų, pastabų, kas už. Kas prieš? Priimta. 5612 pakeitimas. Jis atkrenta automatiškai, sako pirmininkė. 5666 pakeitimas. Balsuojame tik dėl pastabų. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pone pirmininkė, aš primiktinai reikalauju, kad būtų paskelbti balsavimo rezultatai, kad visi bent jau žinotų tiksliai, na, kiek balsavo už, kiek balsavo prieš. 20 balsavo už, 22 balsavo prieš, sako pirmininkė. Dabar balsuojame dėl 5667 pakeitimo. Kas už?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 26 or 27? 27. 26 I have. Donc, 26. And we had 25. Yeah. 25 to 26. Yeah. 25 uh, in favor. 25 balsavo už, 26 balsavo prieš. Labai lietai judėsim į priekį, sako pirmininkė. Ar nebūtų įmanoma išspręsti techninių problemų? Kodėl, reik, kodėl mes turime tuos aparatus ir jais negalime naudotis? again on the amendments of Mr. Iacolini. They are the only ones that have been so close. Mr. Ambassador, okay, please. Yes, thank you, Madam Chairman. I, I have... Ačiū, ponia pirmininkė. Turėčiau išsakyti šiek tiek problemų buvo anksčiau 20-22 balsai, dabar 25-26 staiga pasidarė. Aš manau, kad reiktų pasinaudoti elektroninę balsavimo sistemą ir balsuoti tik papildomus balsus, kur neveikia aparatai ar kur neatsinešė yra parlamentarai kortelių. Ponas Kerkhopas, aš manau, kad pono Busitil paaiškinimas ponui Busitil yra štai koks. Nebuvo anksčiau balsuojami susilaikantis e, balsai. Ir dėl to pastaruoju metu buvo 25-26 balsai, o anksčiau buvo tik tai 20-22. Dėl to, kad nebuvo balsuojama susilaikant, nebuvo skaičiuojami susilaikančių balsai. Sí, sí, no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 pakeitimas 5666, 5667. Na, čia svarbu paži... išsiaiškinti, koks yra tikslus rezultatas. Ir aišku, svarbus ir, ir, ir ankstesni balsavimai. Try... Pirmininkė, tikrinsime elektroniniu būdu tada balsavimo rezultatus. Dėl šių dviejų pakeitimų jie yra labai artimi. Dabar tikrinsime balsavimo rezultatus dėl 5667 pakeitimo, o po to dėl 5667. Taigi balsuojame elektroniškai dėl 5666 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas dabar baigiamas. Iš viso yra 47 kortelės, iš jų 42 veikia. 42 aparatai veikia iš 47. Tada iš tų 42 veikiančių aparatų kortelių yra 16, kurie balsavo už, 24 balsavo prieš. Dabar tie, kurių aparatai neveikia ar kurie neturi kortelių, pakelti rankas, kas už. Tų, kurie, tų, kurie nebalsavo elektroniškai dabar. Prašau. Jeigu pas jūs dega žalia lemputė, jūsų aparatas veikia. Jeigu raudona, reiškia jisai neveikia. Taip jūs galite sužinoti, ar jūsų aparatas veikia. 19 už ir kiek dabar prieš iš tų, kurie nebalsavo elektroniškai, kurių aparatai neveikia. Du prieš, tai reiškia 26 iš viso balsavo prieš. 19 balsavo už ir 2 susilaikė. Taigi 5666 pakeitimas yra atmetamas. Dabar 5667 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Tikriname. 5667 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Dabar pakelkite rankas, kas už, iš tų, kurių aparatai neveikia. Dvidešimt už. Dabar kelkite rankas tie, kurie pasisako prieš šį pakeitimą ir kurie nebalsavo elektroniškai. 28 prieš. Susilaikę, susilaikiusių jų nėra, atmestas ir šis pakeitimas. Dabar. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kelkime rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Aiški dauguma už priimta. 5, 6, 6, 8 pakeitimas. Balsuojame tik dėl pastabų. Kas už? Balsuojame elektroniškai dėl šio pakeitimo. Dabar balsuojame elektroniškai dėl 5, 6, 6, 8 pakeitimo. Prašau. Elektroninis balsavimas. Ar galime baigti balsavimą? Ne, dar ne visi paspaudė. Baigiame balsavimą. Dabar kelkite rankas tie, kurie pasisako už šį pakeitimą ir kurie nebalsavo elektroniškai. 3. Tai iš viso būtų 22, kurie balsavo už. Iš viso 22, kurie, 2, kurie balsavo už. Dabar tie, kurie prieš, kelkite rankas. 26 prieš, kas susilaiko? Niekas. Atmestas. 5614 pakeitimas. Kas už? Tikriname elektroniškai. Taigi balsuojame dėl 5614 elektroniškai, prašau. Baigia, baigiam balsuoti. Dabar kelkite rankas tie, kurie už. Bet ir taip jau aiškiai yra dauguma, sako pirmininkė. 5669 pakeitimas. Kas už? Elektroniškai balsuosime. Dar kartą, prašau, balsuojame elektroniškai. 5669. Prašau balsuoti elektroniškai ir po to na, žinosime, kad du yra žmonės. Iš viso penki žmonės negali balsuoti elektroniškai, jų neveikia aparatai. Ir paklausime tiesiog jų, jų balsavimo rezultato. Taigi balsuojame dėl 5, 6, 6, 9. Baigiame balsuot. 17 už, 26 prieš. Niekas nesusilaikė. Atmesta. Žodinis pakeitimas. Pakeitimas yra balsavimo sąrašo pabaigoje. Kas už? Bals... Ne, balsuojame elektroniškai. Spaudžiame mygtukus. Prašau visus balsuoti. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo, dar kartą primenu. Ar galime baigti balsavimą? Taip, baigiame. 25 už, 17 prieš, 2 susilaikė. Primta. 5673 buvo, 3 buvo atsimtas pakeitimas, 5616 atkrenta, 5678 balsuojame elektroniškai, prašau. Baigėme balsavimą. 2 už, 41 prieš, nieks nesusilaikė atmesta. Penki, šeši, devyniolika pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniškai. 41 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. 5, 6, 7, 9 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Du už, 42 prieš, niekas nesusilaikė atmesta. Dabar 5, 6, 7-4 pakeitimas. Balsuosime dėl skaičių. Prašau, elektroniškai. Taip, balsuojame elektroniškai. Trylika už, 31 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 5671 pakeitimas. Prašau balsuoti. Prašau visus balsuoti. Balsavimas baigiamas. 23 prieš, 6 už, 13 susilaikė atmesta. 5624 pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Elektroniškai, prašau. Balsavimą baigėme. Priimta. Nes 41 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Dėl pastabų mums gal, balsuoti nereikės, sako sekretariato darbuotojai. Dabar iš karto periname prie 5672 pakeitimo. Prašau balsuoti elektroniškai. Baigiame balsavimą. 36 prieš, 9 už, niekas nesusilaikė, atmesta. 5627 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Baigiame balsavimą. 42 už, 3 prieš, nieks nesusilaikė priimta. 5651 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 41 už, 1 prieš, 1 susilaikė, priimta. 5661 ir 5649 jie yra identiški, balsuojame dėl jų abiejų kartų, prašau. 26 už, 17 prieš, vienas susilaikė. Priimta. 5, 6, 7, 6 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuoti. 42 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė priimta. 5677 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 42 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš, priimta. Ir paskutinis pakeitimas 5641. Prašau. Baigiame balsuoti. 42 už, niekas prieš, 2 susilaikė. Priimta. Ačiū labai už bendradarbiavimą.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 poco más de otra vez. Sí. Queridos colegas, por favor. Como saben, estamos muy con. Kolegės ir kolegos, jūs tikriausiai žinote, kad mus vėl eilinį kartą spaudžia laikas, nes Iš karto po 14 darbo atvarkės punkto vyks bendras posėdis su ekonomikos reikalų komitetu skirtas SWIFT temai. Noriu paprašyti jūsų supratimo ir žodį suteiksiu ES kovos su terorizmu koordinatoriui jis supažindins su tarybos planu. Ir dėje mes iš tik išklausysime pranešimą, o klausimų nebus galimybės užduoti, nes nebeturime laiko. Tačiau galite jums kilusius klausimus pateikti raštu. vėliau ir atsakymus gausite taip pat raštu. Tai reiškia, po to vėliau kalbėsime apie SWIFT, dalyvaus svečiai ne tik iš Europos Sąjungos. O dabar džiaugiamės galėdami pasveikinti ES kovos su terorizmu koordinatorių Žilsą. Dekerhovą, kuris pirmą kartą kalbės naujai įsteigtame mūsų komitete. Su susidomėjimu laukiame jo minčių. Ačiū labai, ponė pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Visada stengiuosi palaikyti tamprius ryšius su komitetu ir Europos parlamentu. Savai mes suprantama, kova su terorizmu ir jo prevencija visada susijusi su bendradarbiavimu su nacionaliniais parlamentais. Todėl turime bendradarbiauti. Man labai džiugu, kad ypač tarp manęs ir jūsų komiteto, tarp buvusių komiteto pirmininkų Kabada ir Depre, buvo gan šilti santykiai. Aš tikiuosi, kad um, tie santykiai ir toliau bus šilti ir su naujos kadencijos komitetu. Būtų įdomu buvę pasikeisti ir nuomonėmis, tačiau panašu, kad to šiandien padaryti negalime. Turiu pasakyti, kad e, vasarai vyko etos e, teroristiniai išpoliai. Maljorkoje buvo padarytas išpolis prieš e, policininkus. Tiesa, policininkai vis dėlto dirbo labai gerai, atrado neteisėtai saugojamus ginklus. Turiu pasakyti, kad e, islamistai dažnai tampa grėsme Europos Sąjungai ir Europos Sąjungos piliečiams, ypač tiems, kurie iškeliauja į užsienį. Nėra tokių sudėtingų teroristų išpolių kaip e, buvę Londone mūsų slaptosios tarnybos dirba gerai, yra imtas įvairiausių iniciatyvų, bandoma užkirsti terorizmo apraiškas ten, kur jos prasideda, tačiau klaidinga būtų galvoti, kad nebeliko grėsmės. Jungtinė karalystė nors ir sušvelnino savo saugumo priemonės vasarą, Tačiau vis dėlto Vokietija sugriežtino stebėseną. Šie žingsniai, aišku, susiję ir statistiniais duomenimis. Pirmiausia, terorizmas dažnai susijęs su sukilimais, sukilimų dvasia. Kitas dalykas, vis daugiau šalių patiria terorizmo grėsmę, tame tarpe Pakistanas, Jemenas, Prancūzijos e, prezidentas pastebėjo, kad ekonominė krizė dar labiau aštrina terorizmo išpolius. Al-Qaeda taip pat labai intensyviai reiškiasi kai kuriuose šalyse ir uh, Al-Qaidos veikla yra itin aktyvi Arabijos pusėsalyje ir Mesopotamijos pusėsalyje. Ypač daug terorizmo apraiškų pastebėta pasienio zonoje tarp Afganistano ir Pakistano. Noriu priminti neseną atvejį, kai 2008 metais Balyje e, suėmė du nelegalius e, prekybos žmonėmis organizatorius, kurie norėjo įvežti žmonės. Ir e, šie žmonės gyveno Belgijoje, skleidė propagandą. Yra ir daugiau atvejų, kai pavyzdžiui prancūzams pasisekė susekti propagandą skleidžiančius dvasiškius. Taip pat buvo nustatyti ir kiti atvejai, kai informatikos ryties atstovai taip pat e, skleidė propagandą. Nepateiksiu šių atvejų aplinkybių, Tačiau turiu pasakyti, kad Prancūzijos e, piliečiai veikia Belgijoje, buvo suimti Italijoje. Jie e, džihado atstovus bandė įvežti į Europos Sąjungą ir vien tas pavyzdys parodo, kad terorizmas yra valstybių sienų nepripažįstantis reiškinys. Mums reikia sutelkti savo jėgas, bandant e, derinti baudžiamąjį persekiojimą ir bendrai koordinuoti veiklą. Aš vėl ir vėl pabrėžiu bendradarbiavimo būtinybę. Jūsų komitetas labai aktyviai dirba šioje srityje ir dar prieš du metus, pateikdama savo pirmąją ataskaitą, aš kreipiausi į tarybą, skatindamas parengti informacijos rinkimo strategiją. Prieš rinkimus Libe komitetas taip pat pažadėjo bendradarbiauti, skatindamas tarybą eiti greičiau į priekį. Tiesa, taryboje darbai ne visada vyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Projektų, kurios e, rengia taryba, yra daug. Savo ataskaitoje pateikiau ir pasiūlymų susijusių su Stoholmo programa. Manau, kad kai kuriuos aspektus reikėtų aptarti ir su Europos parlamentu, kad mūsų darbai būtų nuoseklesni. Europolas ir Eurojustas pagaliau pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Tiesa, dar daug yra, ką galima nuveikti šioje srityje. Reikia skatinti internetinę kontrolę, darbai toje srityje vyksta gerai ir toliau. Antroji ašis yra radikalizmas ir verbavimas. Tai yra vienos sunkiausių, sudėtingiausių temų. Aš bandžiau ieškoti metodo, ehm, parengiau pilotinį projektą, pagal kurį bandome bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis. Mes bandome savo strategiją pasidalinti su kitomis valstybėmis narėjimis, pavyzdžiui, Belgija. Vyko įdomus e, seminaras Niderlanduose. Aš taip pat dirbu ir su regionų komitetu. Mes ieškome atsakymų, kaip galima sušvelninti radikalizmo apraiškas. Danija ir Ispanija, um, Vokietija, Junktinė karalystė prisideda prie šių klausimų sprendimo. Trečiasis svarbus elementas Tai yra užsienio politikos aspektai. Jie man taip pat buvo labai svarbus. Man tikrai džiugu, kad stabilumo programos rėmose buvo numatyta priemonė skirta trečiosiams, valst... trečiosiams šalims pagal kurią didesnė atsakomybė yra taikoma toms valstybėms, kuriuose esama terorizmo apraiškų. Kitas dalykas reikėtų pamastyti, ar nereikėtų skirti daugiau vystimosi pagalbos besivystančioms valstybėms. Reikėtų sukurti prevencijos modelius. Mes dirbame šioje srityje su komisija. Vasarą Mauritanijoje stebėjome tam tikras terorizmo apraiškas, Somalija taip pat. Didžioji dalis kokaino iš pietų Afrikos keliauja per Gvinėją Bisau Afrikoje. Ir tai yra susiję su tuo faktu, kad Afrika tarsi yra ES prieškambaris. Todėl kreipiausi į, poz, į komisiją prašydamas griežčiau kontroliuoti narkotikų maršrutus Jemene, pavyzdžiui. Mano pranešime rasite ir įvairių pasiūlymų dėl kovos su terorizmo finansavimo. Taip pat skatinu Europos Sąjungą imtis griežtesnių priemonių kovojant su kibernetiniais nusikaltimais, bakterinio terorizmo, biologinio terorizmo grėsmėmis. Bandžiau pradėti debatus su taryba dėl Europos atsako į teroristinių grupių grupių sąrašas. Šri Lankoje buvo pastebėta, kad kai kurios teroristinės grupuotės nors ir nesirengia vykdyti terorizmo antpolių Europos Sąjungoje, tačiau nešvariais būdais bando plauti pinigus. Jūs e, prisiminsite, kad 2008 metų gruodžio mėnesio ataskaitoje aš kreipiausi į tarybą imtis kuo skubesnių žingsnių sprendžiant Guantanamo klausimą. JAV prezidentas jau tada pažadėjo, kad Guantanamo kalėjimai bus uždaryti. Taryba veikia tikrai ryštingai ir turiu pasakyti, kad paremė JAV prezidentą ne tik skatindama kuo greičiau uždaryti Gvantanamo kalėjimą, tačiau ir derindama paradigmas ir akcentuodama, kad reik, nereikėtų laikytis senųjų principų, tačiau ieškoti naujų kovos prieš terorizmą modelių, ypač po rugsėjo 11 dienos išpulių. Valstybės narės e, vis daugiau keičiasi informacija, gauna informacijos e, iš JAV ir e, JAV ir taryba parengė keletą bendrų pranešimų, kurie sulaukė ir žiniasklaidos dėmesio. Aišku, saugumas yra valstybių narių kompetencijos klausimas, negalima sulaikyti žmogaus Prieš tai neišsiaiškinus, kokį atsaką toks sulaikimas turės e, atitinkamoje valstybėje narėje, ypač jei ji yra Šengeno sutarties valstybė. O Gvantanamo kalėjimą reikėjo uždaryti dėl to, kad JAV šimtų procentų pakeitė savo kovos su terorizmu strategiją. Taryba kaip jau minėjau, paremė JAV prezidentą ir naujai išrinktąjį prezidentą taip pat. Buvo vykdomos įvairios apklausos ir ES daug prisidėjo skatindama bendradarbiavimą terorizmo srityje. Liepos mėnesį aš buvau pakviestas į Vašingtoną, kur bendradarbiavau, kalbėjau su dviemis darbo grupėmis. Pirmininkas Baroso patikino, kad JAF ir ES dialogas gilės ir toliau, abi šalys rodo didelį susidomėjimą skrisdamas į Vašingtoną ir bu, bu, viešėdamas Vas, Vašingtone pastebėjau, kad tonas, kuriuo deramasi su ES, keičiasi. Mes pradedame išklausyti vieni kitų ir turėtume naudotis šią galimybę, ypač um, spręsdami duomenų apsaugos klausimus. ir ne tik šiuos klausimus, tačiau ir kovos prieš terorizmą klausimus. Nekalbėsiu apie SWIFT. Noriu padėkoti Jums uždėmesi. Soy consciente, eh, como lo somos todos los miembros de la Comisión, de que la materia antiterrorista. Ačiū. Žinau, kad šiame komitete antiterorizmas, kova su terorizmu yra labai e, aukštos, didelės svarbos klausimas tiek valstybių narių lygių, tiek ES lygių. Tačiau, kaip ponas Dekerkov pasakė, 10 valandų 30 minučių mes turime jungtinį posėdį su piliečių laisvių ir ekonomikos ir pinigų reikalų komitetu. Jam ben, e, tas posėdis bus bendrai pirmininkaujamas e, šių dviejų komitetų pirmininkų. E, su mumis kartus bus ir ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pirmininkas. Aš prašau supratimo iš komiteto narių ir raginu jūs šiek tiek atidėti savo klausimus, esu tikras, kad jūs jų turite nemažai. Taigi norėčiau pasiūlyti mums toliau dirbti taip. Kalbos transkriptas bus išplatintas. Jūs galėsite pateikti savo klausimus kovos su terorizmu koordinavimo tarnybai, biurui. ir manau, kad galėsime tęsti šį dialogą kito komiteto posėdžio metu šio mėnesio 29 dieną. Ir kovos su terorizmu e, koordinatorius jau turbūt galės atvykti mūsų posėdį ir dalyvauti jame. Nes jeigu mes dabar pradėtum diskutuoti šią temą, tai negalėtum tinkamai uh, apsvarstyti visų tų klausimų ir tinkamai pravesti to posėdžio, kurį esame suplanavę kartu su ekonomikos ir pinigų reikalų komitetu. Tik labai svarbu, kad žmonės, reikiami žmonės atvyktų čia ir galėtum diskutuoti SWIFT klausimą, kad nedalyvautų vien SWIFT, SWIFT atstovai. Taigi e, reikiami aukšti pareigūnai, ekspertai ES lygių, valstybių narių lygių e, turėtų taip padalyvauti šias diskusijose. Dabar siūlau penkių minučių pertrauką, kad galėtumėm sulaukti priimti ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto narius, narių ir taip pat pirmininko ir tuomet galėsime rimtai svarstyti SWIFT klausimą, tuomet, kai su mumis kartu dalyvaus ir koordinatorius. Dėkuoju. No,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 Thank you so much, dear colleagues. We're all more than happy. Dėkoju kolegos. Labai džiaugiuosi, kad kartu su ekonomikos pinigų reikalų komiteto nariais vesime bendrą posėdį. Labai mielai e, pasidalinsiu pirmininkavimo darbu su ekonominių reikalų komiteto pirmininkė ponė Sharon Bowles. Šis mūsų posėdis yra labai svarbus. Bandysime aptarti ES ir JAV tarpinį susitarimą po to, kai įsigaliojo nauja SWIFT architektūra. Tikriausiai prisimenate, kad Liepos 22 dieną mes šiame komitete rengėme klausimus ir ponas Baro pristatė įvairias techninius aspektus, pristatė tą naująją SWIFT architektūrą. Ir atsižvelgiant į dabartinę dėrybų, dabartinį dėrybų etapą, bandant atnaujinti susitarimą tarp ES ir JAV, mes šiandien čia dirbsime Štai kaip. Pirmiausia, pirmoji posėdžio dalis bus vieša, o po to perėsime prie antrosios posėdžio dalies, bus e, slaptas posėdis. Ir tai reiškia, kad tik oficialūs parlamento nariai ir, pareigo, ir, ir parlamento pareigūnai, kurie turi teisę dalyvauti tame posėdėje, bus leisti pasilikti, jiems bus leista pasilikti salėje antrojo posėdžio, antrosios posėdžio dalies metu. Uh, Na ir į šį susitikimą mes pakvietėme įvairių institucijų pareigūnus, kurie pasisakys, o po to mes pradėsime diskusijas. Pirmiausia, pakviesiu SWIFT kompanijos atstovą. Jis pasisakys ir mus informuos apie tai, kaip keičiasi SWIFT architektūra. Po to išklausysime Belgijos duomenų apsaugos pareigūno, kuris pristatys mums sprendimus, kurie buvo primti 2005 metais dėl JAV valdžios institucijų prieigos prie informacijos, kuris e, laikomas, kuri laikomas serveryje JAV. Po to kalbės kovos su terorizmu koordinatorius ponas Dekerhoff. Na, o antroje dalyje slapta, slaptajame posėdėje. Mes diskutuosime su tarybos ir komisijos dėrybininkais. Turiu priminti visiems jums, kad tarybos parinktas teisinis pagrindas šiam komisijos pasiūlymui yra trečiasis ramstis. Taigi šiuo atveju, jeigu pagal sutartį taryba turi teisę konsultuoti su parlamentu, tai nėra prievolė tarybai. Na ir taryba nepasinaudojo tą galimybę, bent jau kol kas, tai reiškia, kad nesikonsultuoja su Europos parlamentu. Na, o Europos parlamentas, remiantis mūsų darbo vidaus reglamentu, gali imtis iniciatyvos ir siūsti rekomendacijas dėrybininkams prieš pasirašant susitarimą. Mes ir nusprendėme, kad remiantis mūsų pranešimu mes galėsime kreiptis į pirmininkų sueigą ir siūlyti šią iniciatyvą. Taigi sveikiname ekonomikos monetarinių reikalų komiteto atstovus ir ponė pirmininkė, ponė e, Sharon Bowles. Jei ir suteiksiu žodį pirmiausia, prašau. Ačiū. Na, nekaži ką e, turiu pridurti šalia to, ką pasakė kolega, turime tiesiog pradėti diskusijas ir tik tai informuosiu parlamentarus, kad tai yra tas klausimas, kurį aš siekiau nuo pat pradžių, jau ankstesnėje kadencijoje. Ir man labiausiai rūpėjo tą klausimą išanalizuoti iš tų aspektų, kurie yra aktualūs mūsų ekonomikos reikalų komitetui. Ir dauguma mūsų iškeltų klausimų panašu jau yra išspręsta, bent jau bandoma išspręsti ir aš dabar labiausiai norėčiau pasirūpinti, kad prieš pasirašant susitarimą būtų užtikrintas teisinis aiškumas, kai tuo tarpu dabar tarp institucijų vyriausybių to teisinio aiškumo man trūksta. Taigi labai svarbu užtikrinti mm, teisinį aiškumą ir komercinėms organizacijoms įtrauktoms į šį procesą, nes tai gali sukurti precedentą ir kitiems procesams finansinių paslaugų sektoriuje, keičiantis informaciją tarptautiniu mastu. Taigi tiek norėčiau pasakyti įžangai, o dabar žodį perduosiu kalbėtojams, svečiams. Ačiū, ponė Baus. Taigi dabar norėčiau pakviesti SWIFT bendrovės atstovą Lazaro Kampus. Ponas Lazaro Kampus, man atrodo, jau atvyko. Taip, jis yra čia. Prašau pasisakyti, jums skiriamos penkios minutės. Panašu, kad jau yra daug parlamentarų, kurie norės užduoti klausimus, taigi prašau. Labas rytas, ar girdite mane? Uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkams, ponui Lopes Aguilar ir poniai Baus, už pakvietimą mūsų kompanijos atstovams sudalyvauti šiame posėdėje. Žinau, kad šiandienos diskusijų pavadinimas yra skirtas tiems e, na, pasiūlymams dėl ES JAV susitarimo įdėgus naują SWIFT architektūrą. Tačiau turėčiau iš pat pradžio akcentuoti, kad šiandieninės diskusijos ne, nėra apie SWIFT, tiesiog apie tai, kaip Europa ketina bendrauti su JAV kovojant su terorizmu. SWIFT yra tik tai viena šalis, kuriai šios diskusijos yra labai aktualios. Be jokios abejonės mes esame eilinė Europos bendrovė. Tie klausimai, kurie yra aptarimi, yra labai svarbus. Jie yra aktualūs visiems Europos piliečiams, Europos bendrovėms, taip pat ir Europos finansiniai bei pasauliniai finansiniai sistemai. Suprantame, kad Europos valdžios institucijos norėtų bendradarbiauti su JAV išdo departamentu, kovojant su terorizmu, dalintis informaciją, kuri yra sukaupta ES, įskaitant ir SWIFT duomenis. Taip pat suprantame, kad SWIFT naujos sistemos architektūros įgyvendinimas gali paspartinti e, dabartinės dėrybas su JAV. Ta sistemos architektūra, kuris įgalios metų pabaigoje, buvo paske, apie ją buvo paskelbta 7 metų birželio mėnesį, kaip priemonių e, sistemai pagerinti dalis, elementas tam, kad būtų galima patenkinti klientų reikalavimus ir užtikrinti duomenų privatumo apsaugą. Na ir SWIFT e, priemonės bei papildomos priemonės, kurių buvo imtasi, buvo patvirtintos valdžios institucijų, 29-osios darbo partijos, taip pat Belgijos duomenų apsaugos komisijos ir komisijos paskirto pareigūno. SWIFTas taip pat supranta, kad e, valdžios institucijos bando surasti pusiausvirą tarp e, privatumo reikalavimų ir taip pat nacionalinio saugumo užtikrinimo. SWIFT bendrovė kaip privati įmonė visuomet ketino imtis, vis, visuomet siekia visų įmanomų priemonių tam, kad įgyvendintų tuos tikslus. SWIFT yra labai svarbi finansinės struktūros infrastruktūra, sukurinti labai svarbę sistemą mokėjimų, atsiskaitimų e, sektoriuje įvairiose valstybėse ir tartutiniu mastu. SWIFTas yra labai svarbi pasaulinės finansinės sistemos dalis, užtikrinanti finansinį saugumą Ir dabar tokiais neramiais finansinėje rinkoje laikais mūsų vaidmuo tampa dar svarbesnis ir duomenys kovai, duomenys reikalingi kovai su terorizmu turi būti perduodami taip, kad ne, tai nekeltų grėsmės duomenų saugumui ir kad būtų sukurtos bendros, vienodos e, komercinės sąlygos visoms Europos bendrovėms, įskaitant ir mūsų įmonę. Kaip minėjau, Swiftas yra įmonė, kuri vienė 9 tūkstančius bankų, e, klyringo atsiskaitimo institucijų, taip pat įvairių korporacijų 209 pasaulio valstybėse. Ji yra prižiūrima centrinių G20 valstybių bankų, taip pat užtikrina konfidencialumo, duomenų perdavimo integralumo e, reikalavimus, tai yra mūsų verslo esmė ir mes daug investavę esame į saugumą. Ir dabar bet koks sandoris yra tuo pat metu paremiamas mūsų tinkle dviejose opera, operatyviniuose centruose dviejose skirtingose žemynuose. Vienas centras yra Europoje, kitas JAV. Mes tam darome tam, kad iškirstume kelią sistemos e, gedimams, kad užtikrintumėme sklandžią sistemą, ypatingai jeigu, tarkim, ištiktų kažkokia tai katastrofinė situacija. Ir pagal naująją architektūrą mes įsteigėme trečiąją operatyvinį centrą Šveicarijoje tam, kad būtų sukurtos dvi apdorojimo zonos - viena JAV, kita Europoje. Taigi dvi apdorojimo zonos mums leidžia europinius duomenis saugoti Europoje. Ir tai visiškai atitinka Europos duomenų privatumo reikalavimus. Toks variantas buvo pasiūlytas ir kitoms ne ES valstybėms narėms ir jos gali pasirinkti, prie kurios zonos jos nori prisijungti. Kai buvo anksčiau paminėta pirmininko, tikriausiai prisimenate, kad anksčiau SWIFT kompanija dalyvavo uh, 2006 m. spalio mėnesį komiteto renktame klausime, tuomet kalbėjome apie JAV išdo departamento, e, departamento e, sprendimą įkurti operatyvinį centrą ir dabar praėjus trijiems metams mes norime išklausyti ES reikalavimų dėl to mechanizmo įsteigimo e, atitinkant JAV išdo departamento programai Tokiu būdu užtikrinsime klientų duomenų apsaugą, užtikrinsime teisinį aiškumą privačioms įmonėms, e, tokiams kaip SWIFT ir kitoms. Na ir tie saugikliai, kurie numatyti toje programoje, yra geriausia kol kas taikoma praktika šioje sistemoje. Taigi tie užklausimai prašymai yra tikslingi ir ne visos SWIFT žinutės yra susijusios su, su atitinkamais reikalavimais. Ir mes dirbame labai konfidencialioje aplinkoje kuri yra valdoma ir kontroliuojama SWIFT kompanijos. JAV išdo departamentas neturi prieigos prie visų mūsų duomenų. Tik tai tikslinių sandorių, jie gali matyti duomenus tik tuo met, jeigu yra tikslingi, tikslingos paieškos, jeigu vyksta tikslingos paieškos. Ir duomenys yra audituojami, prižiūrimi ir realių metų Svifto pareigūnai tikrina duomenys, taip pat yra nepriklausoma audito įmonė įtraukta į šį darbą. Europos JAV institucijos gali būti patikintos, kad tie mūsų saugikliai visuomet e, bus saugiai įgyvendinti. Belgijos duomenų apsaugos e, komitetas taip pat prižiūri mūsų darbą ir e, reaguoja, kaip mes sureaguojame ir, ir prižiūri, kaip mes sureaguojame įvairius JAV iždo departamento pateiktus užklausimus. Taip pat yra patvirtintas ir mūsų veiks, veiklos teisinis pagrindas. Mes bandome išsiaiškinti visas suinteresuotas šalis, apdorojant asmenis duomenis ir reik, taip pat pasitelkėme europinę sistemą tam, kad galėtume tam, kad galėtumėme apsaugoti savo klientų asmenis duomenis. Kaip minėjau pradžioje, mes suprantame, kad labai svarbu valdžios institucijoms surasti tinkamą pusiausvyrą tarp kovos su terorizmu politikos ir duomenų apsaugos politikos. Suprantame ir pritarėme, kad privatusis sektorius, SWIFTas yra jo dalis, turi bendradabiauti su valstybinėmis institucijomis šiame darbe ir mes taip pat tikimės, kad valstybinis sektorius užtikrins mums teisinį ieškumą ir, nebaud, ir, ir leis mums dirbti. Uh, Esant dabartiniai ekonominiai padėčiai reikalinga sukurti vienodas darbo sąlygas e, visoms finansinio sektoriaus įmonėms ir visiems turi būti tai, taikoma, taikomi vienodi reikalavimai ir elgiamasi su visomis įmonėmis taip pat. Bankai, klyringo atsiskaitimų institucijos turi, pas, turi pasitikėti mumis kaip e, patikima inf, finansinės informacijos perdavimo įmonė. E, Ir kol kas, bent jau nuo mūsų įsteigimo 73 metais, tas, pasitikėj, tas pasitikėjimas visuomet buvo išreikštas mūsų įmonė. Na ir dabar JAV išdo departamento pateikti užklausimai dėl duomenų buvo tinkamai apsaugoti, prižiūrimi, stebimi, pritaikant tas priemonės, kurios yra numatytos mūsų dokumentuose ir naujoji mūsų apsaugos sistemos architektūra yra labai svarbus žingsnis į priekį, užtikrinantis atitinkamus saugiklius. Na ir kai tarptautinis reglamentas galiausiai reglamentuos tokius dalykus, o nebus e, sudaromi dvišaliai susitarimai, tuomet e, tokioms įmonėms kaip SWIFT bus lengviau egzistuoti. Ir aišku, reikalinga surasti sprendimus ir užtikrinti duomenų apsaugą, ir užtikrinti teisinį saugumą. Dėkoju. You, Ačiū labai ponui Kampas. Kaip pastebėjote, mes esame labai lankstus e, dalindami savo laiką, tačiau visada prašome pranešėjus kalbėti tik penkias minutės, nes priešingų atveju mums nepavyks baigti posėdžio 12 val. 30 minučių. O dabar žodis ponui Vilen de Bokeler, kuris yra Belgijos duomenų apsaugos atst tarnybos atstovas. Ačiū labai. Pone pirmininkė, mes susidūrėme su Svifto tema 2006 m. E, birželio 25 dieną kai buvo sprendžiamas klausimas dėl didelių e, su asmens duomenimis susijusių informacijos perdavimo. Tuomet mes dar turėjome mažai informacijos ir tuo metu nebuvo piliečių kontrolės. 2006 m. rugsėjo mėnesį Belgijos duomenų privatumo komisija pastebėjo, kad susidurėma su didelė problema. Viena vertus, esama konflikto tarp Europos teisės aktų ir tarp Belgijos duomenų apsaugos teisės aktų. atsiprašau, ir JAV teisės aktų. Buvo atrasta tam tikrų netitikimų. Niekas nebejoja, kad Europos ir Belgijos um, teisės aktai, kurie reglamentuoja domenų apsaugą, yra tinkamai saugomi. kas iš pradžių pasirodė kaip teisinė pro problema, vėliau pasirodė besanti kitokio pobūdžio problema. Susidūrėme su atsakomybės klausimu. Iškilo klausimas, kas yra atsakingas už tai, kad informacija apie e, pervedimus ES bus perdota JAV pareigūnams. 2006 m. gruodžio mėnesį pateiktoje nuomonėje mes kreipėmės į Belgijos vyriausybę, klausdami, kokius žingsnių turėtume imtis, norėdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą Europos e, Sąjungos ir Belgijos piliečiams, perdodant tuos duomenis JAV. Jei atvirai yra tik vienas sprendimas ir jis nėra Belgijos sprendimas, tai Europos Sąjungos sprendimas. Mes skatiname šį sprendimą ir tas sprendimas yra bendradarbiavimas tarp JAV pareigūnų ir ES pareigūnų. Mes džiaugiamės, kad šioje srityje yra padaryta progreso, keičiamasi informacija, yra paskiriami atitinkami pareigūnai, teikiamos užklausos, manau, kad pirmieji žingsniai jau žengti šią linkmę, tačiau tai tik pradžia. Trečioji nuomonė pateikta 2008 metų gruodžio mėnesį. Gruodžio 9 dieną mes e, pabaigėme SWIFT procedūrą Ir turiu jūs patikinti, kad mūsų komisija stengiasi kaip geriau pagerinti duomenų apsaugą, siekdama užtikrinti, kad kiekvienam asmeniui būtų užtikrinta tinkama duomenų apsauga. Manau, kad dabar kiekvienas pilietis gali džiaugtis tuo, kad jo teisės ir laisvės yra užtikrinamos. Šiuo metu duomenys yra renkami į nacionalinės duomenų bazės, taip pat laikantis duomenų teisės apsaugos teisės aktų. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad privačios bendrovės nesugeba susidoroti su iškilusiomis grėsmėmis vienos. Todėl reikia priimti tarptautinius reglamentus, numatyti kontrolės priemonės pagal Europos teisėkuros praktiką. Reikia nepamiršti to, kad informacija keičiamasi labai laisvai. Antroji svarbi išvada, bent aš taip galvoju, yra ta, kad Belgijos duomenų privatumo komisijos užduotis yra užtikrinti piliečių teisės. Tai yra pamoka, kuri turi būti ne tik išmokta, bet kuri turi būti visada prisimenama, kuriant e, susitarimus tarp JAV ir ES. Niekada nepriminkite piliečių, nepri, atsiprašau, nepamirškite piliečių teisų. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju, kad laikėtės nustatyto termino, tai yra laiko skirto kalbėjimui. Dabar mes kviečiame Piterį Haskingą kalbėti. Jis yra Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Prašau, jums skiriamos penkias minutės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad su manimi konsultavosi Europos komisija dėl numatomo tarptautimo sustarimo tarp ES ir JAF dėl SWIFT. Ir aš pateikiau tam tikrus komentarus šių metų birželio trečią dieną, kurie buvo skirti komisijai, tarybai ir parlamentui. Tie komentarai buvo skirti tik tai ES lygių, bet ten buvo kalbama apie dėrybinį mandatą, kuris taip pat apsiriboja ES lygių. Tai yra, tai buvo išsintinėta tik tai tom institucijoms, kurios yra įtrauktos į sprendimo prieimą, tačiau nebus viešai paskelbtos. Taigi dabar pateiksiu Jums trumpą apžvalgą pagrindinių dalykų, kuriuos pateikė Europos apsaugos priežiūros institucija. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad pasikeitimai SWIFT architektūroje, kurie paskatino dabartinės dėrybas, buvo skatinami Europos domenų apsaugos priežiūros institucijos ir buvo nuspręsta visus europinius duomenys įtraukti į ES e, institucijų kontrolę. Nes Europa stengiasi apsaugoti duomen, piliečių duomenis, privačius duomenis ir užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės. Kalbant apie duomenų pers, perdavimą ir duomenų apsaugą, kalbant apie lėktuvais keliaujančių keliaivių duomenis, tai apima duomenis, kurie neturi jokios e, teritorinės sąsajos su JAV. Ir kalbant apie vidinius, vidinius finansinius pervedimus JAV, o ne finansinės transakcijas tarp JAV ir ES. Pirmiausia, mes įvertiname būtinybę tokio susitarimo ir jo proporcingumo, ypač kalbant apie tą sritį, kuomet kišamasi į privačią sritį. Nors ir egzistuoja susitarimai tarp ES ir JAV, čia reikia atsižvelgti ir į privatumą, ir į priemonės skirtas kovai su terorizmo grėsme. Taip pat reikėjo remtis teisiniu pagrindu šio sustarimo, nes panašios ES lygių priemonės, kurios dabar egzistuoja, pirmiausia buvo paremtos pirmojų ramščių. Taigi šiame tame yra labai svarbu užtikrinti, kad tarybos atitinkamai atsižvelgtų į duomenų apsaugos standartus ir saugiklius kaip esminę sąlygą užtikrinančią ES pagrindinių teisių užtikrinimą ir taip pat tarptautinius susitarimus. Asmens duomenys susiję ES e, sandoriais yra reglamentuoji pagal ES jurisdikciją ir garantuoja kad jie neapsiribotų tik tuo. kad tie duomenys bus perdodami ir JAV institucijoms. Čia reikėtų pagalvoti apie duomenų informacijos pasikeitimo mechanizmus, bet ir taip pat užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės ir privačių duomenų apsaugą, kuri atitiktų europinius standartus. Šiame etape norėčiau pabrėžti, kad pagrindinės teisės apima daugiau nei privatumą ir asmenį duomenų apsaugą. Šie duomenys, duomenų keitimasis duomenimis turi didžiulį pokeitį, poveikį ir kitoms pagrindiniams teisėms. Taigi šiame kontekste norėčiau ypatingai pabrėžti ketveris svarbiausius elementus ir sagiklius. Pirmas – Būtina užtikrinti, kad teisin, teisėtumas ir proporcingumas JAV užklausų dėl duomenų būtų labai rūpestingai patikrinamas. Ir taip pat užtikrinti tikslingumą to duomenų, ar iš tiesų tie duomenys yra būtini. Tai reikėtų patikrinti ES lygių, kad ta ta duomenų apsauga, jei būtų taikomos lygiai tokios pačios sąlygos ir saugikliai kaip ES lygių. Europos teisės saugos institucijos turėtų remtis tais pačiais kriterijais. Reikėtų pažvelgti į dabar, dabar egzistuojant ES ir JAV susitarimą dėl teisinės pagalbos. Toliau well Toliau žalos kompensavimo mechanizmai. Čia reikėtų atsižvelgti į teisingą e, tvarkymą asmens duomenų. Čia kalbu apie teisminį žalos atlyginimą ir administracinį žalos atlyginimą. Tai ne tik domino apsaugos reikalavimas, kurį numato tiek direktyva, tiek pamatinis sprendimas, tai yra ir bendresnio pobūdžio reikalavimas kylantis iš pagrindinių teisų apsaugos. Ir ES teismų praktika tuo remiasi. Ir šis reikalavimas yra labai griežtas. Žalos atlyginimo mechanizmas turi aiškiai būti nustatytas susitarime, ne tik tai dėl tų asmenų, kurių domenų prašoma, bet taip pat ir dėl SWIFT kuris turėtų turėti teisę galbūt kreiptis į Europinį teismą iškilus reikalui. Trečia. Duomenų keitimas su kitomis nacionalinėmis institucijomis turėtų būti apribuotas ir turi remtis tomis pačiomis sąlygomis ir reikalavimais, kurie yra, e, kuriais remiamasi ES lygių, remiantis esamą direktyvą. Būtų paradoksalu leisti, kad JAV suteiktų galimybę trečiųjų šalių valstybėms, kuriuose reklamai ir kur kas švelnesnė, tokie griežtesni, naudotis tą pačią informaciją. Ir ketvirtas, paskutinis reikalavimas. Priežiūra ES duomenų apsaugos e, e, institucijų turėtų užtikrinti, kad SWIFT ir JAV teisės saugos institucijų institucijos nebūtų ribomos tarptautinio susitarimo. Nepriklausoma priežiūra yra vienas iš svarbiausių elementų, kalbant apie ES duomenų apsaugos režimą. Ir jis apima užtikrinimą, užtikrinimą e, asmens, kurio duomenimis naudojamas į teisės. Ir šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad nuolatinė peržiūra to, kas vyksta, proceso vykstančio, yra labai svarbus. Tai yra dabartinių susitarimų dalis ir dėrybų metu tai irgi yra pabrėžiama, todėl tai turi būti ir būsimo susitarimo dalis. Taigi, ta informacija, kurią aš norėjau suteikti. Ačiū. Dėkoju ponui Hastings. Na, o dabar prie, perėsime prie tų Europos institucijų, kurios vykdo dėrybas. Europos komisijos vardu. Žodį suteiksiu ponui Jonathan Fall. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkai. Pasistengsiu trumpai paaiškinti, kas nutiko, kas vyksta šiuo metu ir kas mūsų manimų atsitiks ateityje. Šiandien, rytoj ir poryt. Šiandieną situacija yra štai kokia. Gavus informaciją apie tai, ką daro išdo departamentas ir tai tuos duomenis, kuriuos pateikė Belgijos duomenų apsaugos komisija, iškilo staiga labai svarbių problemų. Duomenys buvo teikiami apie ES piliečius JAV institucijoms, niekas apie tai nežinojo, išskyrus e, tą bendrovę ir JAF institucijas. Na ir duomenų apsauga. Duomenų apsaugai iškilo grėsmė. Komisijos buvo paprašyta pačiu aukščiausių lygmenių nacionalinių vadovų, ypatingai premjero, kuris dabar yra šio parlamento narys, įsikišti ir surasti teisingą būdą, kaip būtų galima suderinti duomenų apsaugos reikalavimus pagal mūsų įstatymus su užsienio valstybės teisiniais reikalavimais. Nepaliekant tų įmonių kažkur užstrigusių toj transatlantiniam, transatlantiniam teisiniam vakume. Mes dar padarėme, dėrėjomės pateikdami visą informaciją parlamento komitetams. Dėrėjomės dėl įvairių susitarimų su JAV vyriausybė. Tie susitarimai mūsų manimų yra neblogi. Jie buvo tinkamai peržiūrėti teisėjo Polier. Jis galės vėliau pasakyti, kaip jis vertina tuos susitarimus. Uh, Na ir bent jau kol kas mes ir dirbome tuo pagrindu. Tačiau na, rezultatai visiškai mūsų netenkina, nes tai nėra oficialus saistantis tartautinis susitarimas. Viskas vyko esant visiškai kitoms aplinkybėms, nei kad dabar tos aplinkybės yra susiklošiusios, nes Swiftas nusprendė tam tikrus savo duomenys perkelti iš JAV į ES teritoriją. Taigi dabar susiklostė naujos aplinkybės. Na ir žinoma, suvokiame, kad teisinė prasme viskas yra gan nestabilu, nes atlikus teisinę analizę, būtent tai turėtų būti trečiojo ramšio klausimas. Ir labai greitai mes bent jau komisija tikimės, kad įsigalios Lisabono sutartis ir tų ramšių sistemos nebeliks, visiškai galios kitos teisinės taisyklės ir dėl to šis parlamentas bus įtraukiamas dar labiau į šį klausimą. Taigi dabar tokia yra laikinojo pobūdžio problema, būtent kaip išgyventi iki rydienos, numatant tarptautinį susitarimą, pagal kuris SWIFT galėtų teisėtai vykdyti savo veiklą įprastai, normaliai ir mes visi norime, kad Swiftas tą darytų. Ir bankai susiduria ir taip su daugybė problemų tam, kad galėtų toliau tinkamai aptarnauti savo klientus. Turime tą padaryti labai greitai, kadangi Swiftas nusprendė perkelti duomenis, mes nesame už tai atsakingi, tačiau turime susitvarkyti su to sprendimo aplinkybėmis ir išdavomis. Taigi mes štai ką pasiūlėme. Tarybas, taryba vienbalsiai pritarė mūsų siūlymui būtent numatyti dėrybinius kriterijus labai trumpalaikiam laikinajam susitarimui, pagal kurį būtų galima užtikrinti duomenų apsaugą, e, užtikrinti duomenų apsaugos saugiklius ir taip pat tinkamus priežiūros mechanizmus. Ir to susitarimų tas, tai, tai yra tas laikotarpis iki tol, kol įsigalios naujasis susitarimas, kai bus patvirtinta Lisabono sutartis. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad vicepirmininko Žakbaro visos komisijos vardu, kai tik Lisabono sutartys įsigalios, komisija pateiks naują pasiūlymą tarybai dėl įgaliojimų, mandatų, dėrėtis pagal jau Lisabono sutarties teisinės normas, įtraukiant, žinoma, jau ir Europos parlamentą. Taigi, dar vienas svarbus dalykas - kalba eina apie kovą su terorizmu. Ne vien tik tai apie JAV saugumą, kalba eina ir apie mūsų saugumą, mūsų valstybių narių, mūsų teritorijos, mūsų piliečių saugumą. Ta informacija esant tenkinant labai griežtas sąlygas, kurias apibūdino kolega e, JAF iš departamentų, yra analizuojama ir tų analizių rezultatai yra jeigu reikia, perdodami atitinkamoms institucijoms mūsų valstybėse narėse, jie gali patikrinti tas analizės ir jos yra labai naudingos kovojant su terorizmu. Taigi tai nėra, kad mes darome paslaugą JAV vien tik tai, jokių būdų. Tai yra aktualu ir mums, ir kaip ponas Kampos iš SWIFT bendrovės teigė, labai svarbu užtikrinti teisinį aiškumą. Negalime leisti įmonėms, e, negalime leisti, kad įmonės būtų paralyžiuojamos, saistomos ir JAV, ir ES teisinių reikalavimų. Mes tarptautiniu mastu turime dėrybų keliu surasti sprendimą tam, kad priekybos ir komercijos ratai vėl pradėtų judėti į priekį ir kad SWIFTas galėtų toliau užtikrinti duomenų ir informacijos rautus, kurie yra reikalingi kovai su terorizmu. Dėkoju. Fall. Ačiū labai, ponia Faul. Ir pagaliau suteiksime žodį pirmininkaujančios Europos Sąjungai e, Švedijos atstovai ponui Henigen. Ačiū labai, ačiū labai pirmininkė, garbėjai komiteto nariai. Generalinis direktorius jau išsakė tai, ką ir aš norėjau pasakyti, todėl manau, kad kalbėsiu trumpiau nei penkias minutės, tokiu būdu sutaupysime laiko. Ką dar norėjau pridėti? Mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, savame suprantama, dar dirbame ne tiek ilgai, kiek komisija, tačiau dėrybų mandatą gavome šių metų birželio mėnesį. Dėrėjomės um, visą birželio mėnesį su valstybėmis narėmis. Pirmininkaujanti Švedija turi tam tikrų nuogastavimų dėl duomenų apsaugos ir integralumo aspektų. Dėl šios priežasties mes nutarėme pritarti didžiajai daliai tų punktų, e, kuriuos minėjo ir Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, ponas e, Hustingsas. Aš galiu Jums tik pasakyti, kad dėrybos vyksta ir toliau. Taip pat norėčiau pranešti komitetui, kad po to, kai bus susitarta dėl, atsiprašau, kai buvo susitarta dėl darybinio mandato Liepos mėnesio pabaigoje, įvyko uh, E, dviejos darybos su JAV. Šios darybos vyks ir toliau rugsėjo mėnesį, siekiant susitarti dėl laikinojo susitarimo kaip galima greičiau, laikantis nustatytų terminų, kuriuos numatė pirmininkaujantį Švediją. Pirmininkaujantį Švediją, taip pat kaip ir komisija, tikisi, kad sutarties pasikeitimas įvyks, kad e, Lisabono sutartis bus patvirtinta ir e, mes tikimės, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai bus galima pradėti darybas dėl nuolatinio susitarimo su JAV. Ką mes dabar veikiame, bandome sukurti laikiną susitarimą, kuris galiotų, ilgiausiai galiotų tik 12 mėnesių. O po to tikimės, kad jis bus pakeistas naujojų susitarimu. Mes tikimės, kad tai vyks dar anksčiau nei po 12 mėnesių. Pirmininkaujantį Švediją taip pat norėtų paskatinti diskusijas E, kreipėsi į komisiją, klausdama, kaip komisija ketina paskatinti Lisabonos režimo greitesnį taikymą. Vicepirmininkas Baro pateiks savo išvadas po tarybos susitikimo. Mums būtų įdomu sužinoti, kokie yra terminai, kas dalyvaus dėrybose ir šios diskusijos dar vyks viso Švedijos pirmininkavimo ES metu. Kiek vėliau galbūt dar pateiksiu keletą pastabų. Under. Ačiū pono Heningenui. Mes suprantame, kad devini komiteto nariai, kaip supratome, paprašė žodžio Tačiau Žildė Dėkov, koordinatorius kovai su terorizmu, taip pat paprašė žodžio. Taigi suteiksime jam žodį penkiom minutėm, o po to pradėsime diskusijas. Ačiū. Court, euh, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. E, e, saugumas yra pats svarbiausias e, kovos su terorizmu koordinavimo tarnyboje. Ir Ir išdo departamento vykdoma e, programa, teroristų finansavimo siekimo programa yra labai svarbi. Mes iš tos sistemos turime labai daug naudos ir dėl to e, turėtume užtikrinti, kad ši sistema toliau veiktų, nes ji mums tikrai reikalinga. E, JAF e, skrupulingai laikosi nustatytų e, reikalavimų, turint galvoje, kad aplinkybės yra tikrai sudėtingos. SWIFT architektūrai keičiantis reikės atnaujinti santykių, santykių e, kriterijus ir, kaip sakė ponas Fall, E, tai yra labai svarbu. Ką mes dabar darome, tai bandome sustiprinti partnerystę, kuri leistų ES gauti e, geresnė ir veiksmingesnė prieiga prie JAV e, terorizmo finansavimo sėkimo programos. 24 ir 28 straipsnio pagrindų direktyvos, jie yra privalomi, kalbant apie domino apsaugą, o anksčiau tik tai vienašališkai JAV laikėsi tų dalykų. Taigi visi reikalavimai turi būti labai subalansuoti ir turi apimti domenų apsaugos užtikrinimą. Žinoma, mes siekiame stiprinti ES ir JAV domenų apsaugos e, sistemas ir turime priimti privalomą mm, susitarimą. Išklausęs pono Hastingso, mes turime pagalvoti apie sistemą, kurioje veiktų toks susitarimas ir teisminė sistema galbūt būtų tinkama sistema. Taip pat reikėtų ir apgalvoti šio susitarimo galutinius terminus. Aš taip pat tikiuosi, kad Lisabono sutartis greitai įsigalios ir kad po to parlamentas e, visą teisiškai dalyvaus diskutuojant dėl e, šios sistemos e, svarstymo. Primenu visiems nariams, kad vyks uždaras posėdis ir kad bus skirta laiko diskusijos ir to uždaro posėdžio metu, kad mes galėtume užbaigti šio klausimo svarstymą. Mažiausiai yra 12 asmenų, 12 narių, kurie prašė žodžių. Dabar mes turime remdamasis e, mums e, likusių laikų, aš siūlau, kad kiekvienas narys apsiribotų tik tai dviem minutėmis. Netgi minutę ir vienu, minutę su pusę skiriu. Taigi siūlau, kad mes griežčiau ribotumėm savo pasisakymus. Ponas Lambrindis, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems per pusantros minutės. Keturi dalykai. Jonathanas Von labai aiškiai pasisakė ir sutikė informaciją, sakydamas, pasakydamas, kad ES perkelė savo saugumo priemonės į JAV. Mes siunčiame į JAV tos duomenys ir esame dėkingi, kad po to, kai JAV išanalizuos tos duomenys, jeigu atsiras problemų, bus informuotos atskiros valstybės narės. Tačiau mes negalime to saugumo perkelti į kokias nors kitas šalis išskyrus JAV, tik JAV. Toliau, SWIFT atstovas labai aiškiai pasakė, kad jie turi labai aiškius tikslinius apribojimus nustatę JAV, kad JAV pusė gali prieiti prie tų duomenų tik tai e, kovos su terorizmu tikslu esant labai konkrečioms aplinkybėms. Čia reikėtų subalansuoti tuos įgaliojimus mes turėtumėm turėti stipresnius saugiklius. Ir mano klausimas komisija yra toks. Tose dėrybose, kalbant apie tą priegą prie domenų ir tinkamus saugiklius, saugiklius galbūt mes ir džiaugsimės tais didesniais įgaliojimais, kuriuos mums suteiks e, tas susitarimas. Tačiau mes turim užtikrinti, kad tas saugumas būtų jo būtų laikomas iš jav pusės. Ir toliau, švedijos pirmkaučiai valstybei turiu klausimą. Man kyla rūpesti su visa pagarba švedijos pirmkaučiai valstybei dėl pagrindinių teisių. Jūs minėjote, kad labai rimtai žiūrite į pagrindinės teisės, jų apsaugą ir privačių domino apsaugą. Vyko labai daug diskusijų dėl interneto priežiūros ir daugybė teisės aktų ES primų dabar iškelia šią problemą ir dauguma jų susijęs su Švedijos teisės aktais. Mano klausimas, ar jūs ketinate tokį patį budrumą užtikrinti dėrybose dėl SWIFT architektūros, kad visa Europa laikytųsi tų e, teisės aktų. Dėkuoju. Pone Intveld, pusantros minutės, pasistengsiu. Uh, Bet aš manau, kad parlamentarai turi teisę užduoti klausimus, o ne vien tik tai sėdėti ir klausytis kalbų. Pirmasis klausimas. Kodėl? Kovos su terorizmu politikoje vyriausybės turi pirmiausia apibriežti, ko joms reikia, o po to paklausti žmonių, ar jie gali, ar gali gauti informaciją. O dabar panašu, kad pirmiausiai e, netyčia ta informacija tapo prieinama ir tai tapo tokiu postumiu gauti tą informaciją. Ir aš pritariu kolegai Stavros dėl jo pastabų. Dar vienas dalykas, panašu, kad nesutariama yra dėl teisinio pagrindo. Parlamento teisininkai, tarybos teisininkai nesutarė šiuo klausimu ir aš norėčiau pasiūlyti, kad komitetas paprašytų išorės nuomonės, pavyzdžiui, pagrindinių teisų agentūros nuomonės. Aš manau, kad gal Jonathanas man ne, nepritarė, bet čia yra demokratijos esmė. Dėl keliaivių duomenų perdavimo buvo duotas užklausimas pagrindinių teisų agentūrai. Visi dokumentai turi būti viešai paskelbti susijęs su šiuo klausimu. Taigi norėčiau paklausti, kodėl tai yra slaptas posėdis ir kas prašė, kad tas posėdis būtų slaptas. Taip pat manau, kad dokumentai turi būti viešai paskelbti ne tik parlamentarai, po to, kai buvo padarytas dėlis spaudimas, bet visiems piliečiams turėtų būti prieinami, nes kalba eina apie visų piliečių privatumą. Ir aš pasinaudosiu vienu terminu, kuriuo dažnai naudojasi tie žmonės, kurie gina savo užklausimus gauti privačios informacijos. Jeigu nėra kas slėpti, tai kodėl neviešinti tos informacijos? Ir galiausiai norėčiau suprasti štai ką. Prieš keletą mėnesių mes visi tikėjomės, na, tikimės, kad po kelių mėnesių Lisabono sutartis įsigalios ir visi gausime galimybę gyvendyti demokratinę kontrolę. Jeigu vyriausybės ir Europos komisija tikrai siekia demokratijos, tai kodėl tie įgaliojimai nebuvo viešai paskelbti tam, kad nacionaliniai parlamentai juos patvirtintų, bent jau nacionaliniai parlamentai. Dėkoju. Ačiū. Ačiū, Pasistengsiu trumpai kalbėti, nes mano kolegė jau iškėlė tuos klausimus, kurie man yra aktualūs. Yra daug barjerų, kuriuos reikia įveikti ir šiuose diskusijose mes neturėtumėme na, kant,